parlamentą pasisakyti e, prieš šią e, bausmę ir e, kovoti su žmogaus teisų pažeidimais visame pasaulyje. Dėkui. Ponas Kelis buvo paskutinis kalbėtojas pagal šį darbo tvarkės punktą, o dabar periname prie kito klausimo. Tai yra Tomo man pranešimas, demografinės problemos ir kartų solidarumas. Dabar žodis pranešėjai. Ačiū. Pirmininkė, e, komisarė, mėly kolegos. Užimtumo komitetas nusinti aišku signalą apie demografinius pokyčius per bendrąjį paketą, kuriame kalbama ir apie jaunus, ir apie senus, kur siūlomas novatoriškas požiūris, tam, kad žmonės suartėtų tam, kad būtų parengtas tinkamas pagrindas diskusijoms, valstybės narės turi e, parengti savas e, sąskaitas tam, kad matytų, kaip srautai e, juda ir galėtų geriau prognozuoti. Statistinėms tarnyboms tokiu būdu būtų lengviau paskaičiuoti mokesčius, socialinės įmokas, pensijas. Pirmiausia, reikalingas poveikio vertinimas dėl to, kokius tai duoda teigiamus, tokius, kokį duoda teigiamą poveikį ir nepageidautiną poveikį. Tas turi būti padaryta ir valstybėse narėse, ir ES. Ir su pensijomis mes siunčiame labai aišku signalą ir komisijai, ir tarybai. Mums nereikia bendro pensinio amžiaus, vienodo pensinio amžiaus visoje ES. Mums reikia įtraukti nacionalinės politikas pensijų srityje vyresni darbuotojai neturi būti verčiami atsisakyti darbo dėl to, kad vienašališkai yra nustatomi darbinio amžiaus limitai. Ir spalio mėnesį Teisingumo teismo sprendime teigiama, kad privalomas išvarimas į pensiją nuo tam tikro amžiaus nėra teisingas dalykas. Pensininkai turėtų turėti galimybę dirbti ir neturėtų būti uh, atsidurti nepalankioje situacijoje. Mes kalbame apie susitarimą 50 plus ir siekiame trijų pagrindinių tikslų. Pirmiausiai padidinti aktyviai dirbančiųjų virš 50 skaičių, taip pat ankstyvas išeimas į pensiją ir tam tikros paskaito, paskatos išeiti į pensiją turėtų būti panaikinamos. Taip pat turime uh, numatyti tam tikras priemonės 60-mečiams e, ir vyresniems, tam, kad jie aktyviau galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Na ir aišku, kitoje pusėje turime jaunimą ir kalbame apie Europos jaunimo garantijas. Jeigu jaunas asmuo keturis mėnesius negavo darbo, jam turi būti numatytos kažkokios tai mokymo, e, profesinio augdymo galimybės. Čia pagrindinis principas yra padėti žmonėms uh, Tačiau čia reikia daryti ir tam tikras nuolaidas vyresnių kartų atžvilgių. Jeigu žmonės neturi kvalifikacijų, turi būti sudarytas galimybės tas kvalifikacijas įgyti, kad jie galėtų susirasti darbą. Aš jaugiuosi, kad komisija atsižvelgia į vieną reikalavimą mano pranešime. Prieš keletą savaičių 2012 buvo įvardinti aktyvaus senėjimo metais. Aš manau, kad tai yra teisingas signalas nusinčiamas teisingu ir tinkamu metu dauguma mūsų komitete reikalavo, kad būtų taikomos tolesnės kovos su diskriminacija priemonės. Vyresniems žmonėms turime numatyti naujus kriterijus tam, kad jie gautų draudimą nuomodamėsi automobilius ir užsakydami keliones. Tai sukuria biurokratinius barjerus ir kažin ar tai leis žmonėms išvengti socialinės atskirties. Dėl to EPP parengė alternatyvę rezoliucijos, e, e, alternatyvų rezoliucijos projektą be šio reikalavimo. Na, o dėl kitų aspektų žimtumo komitete vienbalsiai visi sutarėme, buvo nemažai bendrų pakeitimų, 22 kompromisiniai pakeitimai, taigi galiausiai konsensuso pasiekėme. Aš norėčiau padėkoti kolegoms iš kitų frakcijų už konstruktyvų darbą. Mes galime ir tikrai pasirūpinsime, kad, pasirūpinsime, kad ir jauni, ir vyresni žmonės dirbtų iš vien, vieni kitus palaikytų ir aš tikiuosi, kad tas šis pranešimas dėl teisi, teisingumo tarp kartų bus mūsų bendras žingsnis į priekį. Dėkoju. Keli uh, parlamentarai nori pasisakyti per spontaniškus pasisakymus. Suteiksiu žodį pirmiausia ponui Keliui. Ačiū labai, norėčiau pasveikinti poną Maną, kad pateikė labai svarbus mums pasiūlymus Ir aš manau, kad e, pats svarbiausias dalykas, kalbant apie pagyvenusius žmonės, yra tai, kad reikia pakeisti mūsų požiūrį į pensiją, į išėjimą į pensiją, taip pat požiūrį į darbą. Turi būti palaipsninis išėjimas į pensiją, į pensiją savanoriškų pagrindo, neprivalomių pagrindų. Prieš dvi savaitės į mane kreipėsi asmo, kuris teigia, kad jis išėjo į pensiją 65, kad jis išėjo į pensiją, aš klausiau, ar jam yra 65 Nesako, kitais metais būtų sukakę, bet aš savo norų išeinu į pensiją. Ir aš manau, kad reikia į tuos dalykus atsižvelgti. Kitas dalykas. Jaunimas, jaunimas mano valstybėje yra ta visuomenės grupė, kuri susiduria su didžiausiamis problemomis Airijoje, nes Airija turi milžinišką skolą dėl bankų krizės ir nepaisant to, kad jaunimas yra gerai išsilavinęs, jų uh, E, pasirinkimas yra vienintelis - važiuoti į užsienį ir ieškoti darbo. Taigi mums reikia inovacijų, ieškoti būdų, kaip būtų galima įdarbinti žmonės. Ir pono mano pasiūlymas, kad jeigu žmonės negauna darbo kelis mėnesius, to, jaunimas negauna darbo kelis mėnesius, turi būti sukūriamas kažkoks darbas jiems arba mokymo galimybės. Tai yra pozityvus pasiūlymas. Dėkoju, ponui Keliai. Pone Blinkevičiūtė. <clears throat> aš iš tiesų noriu pasveikinti poną pranešėją nes e, iš tiesų nu, sutinku su daugeliu nuostatų kurios yra išdėstytos dėl demografinių problemų sprendimo ir dėl kartų solidarumo stiprinimo. tačiau kalbant apie vyresnio amžiaus žmones negaliu pritarti nuostatos panaikinimui dėl išėjimo į pensiją anksčiau nei sulaukus įprasto pensinio amžiaus. iš tiesų labai dažnai vyresnio amžiaus žmonės anksčiau išeina į pensiją priversti tam tikrų aplinkybių ir tikrai dažnai ne savo norų tačiau įvertinant ekonominės krizės pasekmes galimybė išeiti į išankstinę pensiją neretai yra vienintelė išgyvenimo galimybė darbo netekusiems vyresnio amžiaus žmonėms. todėl atsižvelgiant į tai kad nacionalinės pensijų sistemos valstybėse narėse yra skirtingos būtina atsižvelgti į visų europos sąjungos valstybių narių praktiką o ne sekti vienos ar tik kelių šalių pavyzdžių. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū dabar žodis poniai Lin. Norėčiau padėkoti Tomui man už atliktą darbą ir puikų bendradarbiavimą komitete. Aš džiaugiuosi, kad daugelis mūsų pakeitimų buvo patvirtinta komitete. Turime nepamiršti, kad daugelis pagyvenusių žmonių su jais blogai elgiamasi įvairiose valstybėse narėse. Ir blogiausias pavyzdys yra, na, kai su žmonėmi, žmonės yra su jais, jais yra piknaudžiaujama, taip pat diskriminacija darbo vietoje ir taip toliau. Dėl to džiaugiuosi, kad šiame pranešime mes reikalaujame, kad tinkamai būtų gyvendinta 2000 metų žimtumo direktyva kad, ir kad senyvi žmonės žinotų, kokias turi teisės. Džiaugiuosi, kad mano pakeitimas e, dėl privalomo pensinio amžiaus buvo patvirtintas. Nacionaliniu lygmeniu fiksuotas pensinis amžius yra patvirtin, patvirtintina nuostata. Uh, Na ir jeigu žmonės dar gali dirbti ir nori, jie, tokia teisė turi būti jiems nu, numatyta. Taip pat turime daryti spaudimą tarybai tam, kad būtų toliau svarstama direktyva dėl prieigos prie produktų. Atėjo laikas ir seniems žmonėms numatyti tokias pačias teisės kaip visiems, taigi balsuokite už originalų pranešimą, o ne, EPP, ne už EPP pakeitimą. Ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu poną man, parengus puikų pranešimą. Aš manau, kad teisingumas tarp kartų yra išsivyšysios visuomenės ženklas. Aišku, tai reiškia, kad jokia karta negali gyventi kitos kartos sąskaita. Natūralu, kad tai, kas yra natūralu šeimoje, visuomenėje tampa labai sudėtinga. Kai valstybė pritrūksta lėšų, e, tada viena karta gyvena kitos sąskaita. Ir kai tik mums pritrūksta išteklių, kai mes tikrina, tvirtiname teisės aktus, direktyvas, reglament, reglamentus, turime atlikti poveikio kartoms vertinimą. Ačiū. Pone Figureido. Jūs neprašėte žodžio? Jūs esate mano sąraše? Na kągi, tuomet žodį suteiksiu poniai Janalovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Solidarumas tarp kartų kompetentingai yra apibendrinamas mūsų puikaus e, pranešėjo, pono mano. Dora, ori pensija turi būti užtikrinama visiems žmonėms bet kuriuo metu ir bet kuriuo laikotarpiu. Dėl to 90 paragrafas kelia problemų, kadangi jame reikalaujama pensijų sistema išinamųjų įplaukų, kurią reikia pakeisti finansuojama sistema. Mums kyla problemų su privataus sektoriaus pensijų fondais, kurie smarkiai nukentėjo per pastarosius keletą metų ir daugeliu atveju prarado daugiau nei 20 procentų vertės. Dabar tie fondai turi parduoti savo turtą, nepalankiomis sąlygomis tam, kad e, išgyventų. Finansuojama pensijų sistema yra finansinis produktas. Ir esant tokioms didžiulėms rizikoms negalime tikėtis, kad žmonės tikėtųsi e, išgyventi iš tokių pensijų fondų ir gauti padorę pensiją. Na ir dabar žodis ponui Mikolašik. Ačiū, demografiniai pokyčiai daro įtaką amžiaus piramidai. Vienas kablelis penki vaiko tenka vienai šeimai ES, taigi gimstamumas yra vienas mažiausių pasaulyje. Ir aš matau problemų visuomenėje, visuomenėje kur, kur žmonės nėra drąsinami gimdyti vaikus. Sunku suderinti profesinį ir šeimininį gyvenimą, dėl to reikalingos mokestinės paskatos tam, kad būtų raginami, skatinami žmonės gimdyti vaikus. Taip pat turime raginti, propaguoti aktyvų senėjimą, tam, kad būtų eliminuojama diskriminacija amžiaus pagrindu. Aš esu už aktyvę e, senėjimo politiką, tam, kad žmonės galėtų išsaugoti sveikatą, dalyvauti savo bendruomenės darbe, gyvenime ir gyventi tarp solidarumo tarp kartų dvasioje. Pirmininkas dabar. Du kalbėtojai pasisakys rumuniškai. Pirmiausia, ponia Basesku. Labai ačiū. Jaunimo ir vyresnių žmonių e, problemos e, iškyla ieškant darbo vietų. Todėl e, tai taps labai rimtų uždavinių ir nacionaliniams politikams, ir Europos politikams. Fleksi saugumo savoka atsirado. Ir čia reikėtų suprasti, kad e, iki 25 procentų gali išplau, iškilti įta, įplaukos iš tos ryties. Europos komisija ir taryba ieško naujų informacijos priemonių, e, bet svarbu surinkti reikalingus rodiklius iš patikimų šaltinių. Aš norėčiau pasveikinti poną Hermaną man, kad jis savo nuomonėje išskyrė daug skirtingų sprendimų. Be to, e, jis suformavo tam tikrą garantijų jaunimui Europoje paketą. Be to, yra parengtas paketas žmonėms vyresniems negu 50 metų. Toliau ponas Luhan. E, Gerbiami kolegos, Ekonomikos krizės padariniai sukėlė daug įvairiausių iššūkių, tarp jų ir e, demografiniai iššūkiai. Valstybės narės vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrindamos deramas sąlygas piliečiams um, kuo mažiau nukentėti nuo e, ekonominės krizės. Todėl labai svarbu, kad mes visų pirma uh, sukurtume reikalingas finansavimo priemonės, pasitelktume pavyzdžiui struktūrinius fondus, nesgi tie iššūkiai, kuriuos kalbame čia, e, reikalauja ypatingai didelio dėmesio jaunimui. Mes turėtume investuoti į jaunimą ir leisti jiems galimybę gauti gal, e, švi, reikalingą išsilavinimą ir e, po to tinkamas darbo vietas. Be to, e, turime skatinti jaunimą imtis verslo. Aš manau, kad tokiu būdu mes e, galėsime e, sumažinti problemas iškylančias dėl gimstamumo mažinimo. Komisijos narė Malmström. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti ponui man už puikų pranešimą. Jame pateikiama labai išsami analizė visų problemų demografijos srityje. Komisija labai džiaugiasi, kad pranešimas išiškina strategiją, pagal kurią valstybės narės ir ES e, galės pasirenkti spręsti gyventojų senėjimo problemas e, Mes taip pat numatoma, numatome įvairių programų, kaip 50 plus užimtumo paketas, jaunimui skirtos priemonės, tandemo iniciatyva ir kitos. E, taip pat pateikiama daug pasiūlymų, kuriais siekiama sustiprinti solidarumą tarp kartų. Tai, kaip jūs sakote, yra tarsi ir tikslas ES įsigaliojus Lisabono sutartį sparčiai. Kaip žinia, komisijas šioje srityje jau yra patvirtinusi dvi svarbės iniciatyvas e, - žalėją knygą dėl pensijų, kitais metais paskelbsime baltąją knygą dėl veiklos ir e, taip pat e, pagal jūsų pasiūlymą ketiname 12 metus paskelbti aktyvaus tenėjimo metais. Mes taip pat paskelbsime pranešimą, kuriame bus apžvelgtos naujausios demografinės tendencijos. Ateinantis dešimtmetis bus gilių demografinių pokyčių dešimtmetis Europoje, nes dabar e, baby boomerių karta jau artėja prie pensinio amžiaus. Žinome, kad e, daug e, europiečių bus iš tarsi kito konteksto, daug bus imigrantų Turime mes galvoti, kad mes turime e, sutelkti savo demografinį potencialą, tik tokiu būdu pasieksime e, strategijos Europą 2020 tikslų. Mes turime suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms, integruoti migrantus ir jų palikuonis, užtikrinti didesnį darbo judumą, taip pat suteikti garantijas žmonėms, kurie užsima e, rūp rūpybos, globos veikla ir visose šiuose žingsniuose mes aktyviai dirbsime kartu su Europos parlamentu. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. E, diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Balsuosime rytoj. Paskutinis e,